chers collègues hier en fin de journée la tunisie a été e, Kolegos vakar vakare Tunise vėl įvyko teroristų išpalis sostinėje, dėl ko žuvo 14 žmonių, 14 prezidento apsaugos žmonių e, ir parlamento vardu. Aš noriu kuo griežčiausiai pasmerkti šį žiaurų išpolį ir patikinti, kad Tuniso žmonės ir valdžios įstaigos slauks mūsų paramos. Mūsų solidarumas, mūsų mintis e, yra su aukų e, atminimo teroristiniai išpoliai Malyje, Bamake, Tunise vėl rodo kokį skausmą sukelia šis besienų e, veikiantis terorizmas. Tai ši kova prieš terorizmą bus ilga ir mes e, ginsime savo demokratijos pagrindus kiek išmanydami, kiek išgalėdami ir mes padėsime savo partneriams. Ačiū. Als erster Punkt der Tagesordnung. Pirmasis darbo apsakės punktas - komisijos ir tarybos pareiškimai dėl Paryžiaus teroro išpolių. Pirmiausia, žodį suteikiu tarybos pirmininkui. Šiuo metu pirmininkui.